Euh, Gerbiami kolegos, labas rytas, prašau tylos, sėskitės į vietas, tęskime darbą. Taigi, Dabar mes turėtume svarstyti darbo tvarkės 21 punktą. Tai yra informacija apie mūsų komiteto delegacijos vizitą Ispanijoje. Koordinatorius paprašė, kad tas vizitas būtų surinktas. Prašė dėl to, kad reikėjo pasižiūrėti, kokia situacija yra Ispanijoje jaunimo užimtumo srityje. Delegacija buvo sudaryta. Pone Veronik, Veronika Lopė Fontanie, EPP, ponas Aleksandras Serkas, socialistai ir demokratai, už kvotos, toliau ponė Evelin Regner ir Siri Ovir. Aš vadovavau šiai delegacijai. Gavote visi vizito ataskaitą raštu. Ten kalbam apie tai, su kuo mes susitikome. Pirmiausia, tai laikėmės. E, Martin Depores užimtumo centre. Taip pat susitikom su ONCE fondo atstovais. Šis fondas e, dalyvauja e, projekte e, skirtame pramoniniai dažyklai dalį, užim, dalį atlyginimų tas fondas finansuoja toje dažykloje. Taip pat mes susitikome su nacionalinės jaunimo tarybos atstovais, susitikom su valstybės e, sekretoriumi, kuris atsakingas už, už užimtumą. Už susitikome su ponu Uerte, su profsąjungų atstovais ir taip pat su darbdavių konfederacijos atstovais. Tas vizitas buvo labai svarbių laikų. Kolegos, kurie vyko kartu su manim, taip pat galės papasakoti apie savo įspūdžius, bet aš noriu pasakyti, kad mane labiausiai uh, sujaudino tai, kad e, žinome, kad Ispanija labai neigiamai žiūri į Europos Sąjungą, bet vis tiek tas neigiamumas mane pritrenkė. Ispanijos jaunimas iš tiesų yra neviltyje Mes labai norėjome. Labai norėjome, kiek galima keisti tą blogą Europos įvaizdį. Aišku, užimtumas, jaunimo užimtumas pirmiausia yra valstybių narių kompetencija, bet kalbant apie jaunimo garantijų įgyvendinimą, tai ta jaunimo garantija galėtų prisidėti prie jaunimo e, didesnio optimizmo. Ir aš manau, kad Ispanijoje reiktų tobulinti socialinį dialogą. Ten yra labai daug problemų. Žinom, kad užimtumo problemas lengviau spręsti, kai vyksta rimti kokybiški socialiniai dialogai, o Ispanijoje dėja taip nėra. Neaišku, kaip Europa gali įsikišti į šią sritį, bet turime suprasti, aš dabar asmeniškai čia jau savo asmeninę nuomonę pasakysiu, kad mes turime kaip nors siekti pagerinti socialinį dialogą. Tiek galėčiau pasakyti apie tą mūsų kelionę, bet aišku, dar mielai suteiksiu žodį kolegoms, kurie šiandien yra salėje ir kurie kartu su manim buvo e, Ispanijoje. Veronika, prašom, žodis tau. Trumpai kalbėsiu. Iš tiesų, ši kelionė, šis vizitas buvo labai įdomus. Niekad nemačiau e, tiek daug žurnalistų lydinčių e, mūsų komitetą. Mes tiesiog buvom apsupti žurnalistų, kai išėjome iš vieno susitikimo. E, tai rodo, kad žmonės vis tiek sieja didelės viltis su Europos Sąjunga, tikisi, kad dėl ES žingsnių jų situacija pagerės. Taigi tas vizitas, ta prasme, buvo geras. Kalbant apie Ispanijos e, parlamento narius, aš manau, kad mes turėtume glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, e, siekti efektyvesnių e, veiksmų. Taigi manau, kad tas mūsų vizitas buvo labai naudingas ponas Serkas, dėkui, aš irgi manau, kad tai buvo pozityvus vizitas. Po keletos dienų, kai mes grįžome iš Ispanijos, turiu pasakyti, kad jautėme, kokios aistros, kokia įtampa yra Ispanijoje. Tikimės, kad e, tos įtampos sumažės, kad Europos vadovų taryba birželio mėnesį e, parengs e, išvadas, kurios leis Ispanijos gyventojams tikėtis sieti savo viltis su Europą. Kol kas tų vilčių nėra labai daug. Tos, tos viltis yra, bet e, žmonės jaučiasi nelaimingi ir mes iš tiesų turime stengtis, kad viešoji nuomonė apie ES Ispanijoje nepablogėtų. Mes pavasarį matėme, kad yra socialinė įtampa ir reikia daryti viską, kad ta socialinė įtampa neišauktų. turime stengtis, kad socialiniai konfliktai neįsisiubuotų. Dėkoju, ar būtų daugiau norinčių kalbėti, gal yra kokių klausimų? Ne. Veronika turėjo, e, buvo teisi, sakydama, kad iš tiesų mūsų kelionė, mūsų vizitą labai plačiai aprašė spauda. Tikimės, kad Europos įsikišimas ar Europos dalyvavimas bus pozityvus. Ispanijoje jaunimas iš tiesų labai blogoj padėti. Ponas Serkas minėjo apie socialinius konfliktus. Ir mūsų europinės iniciatyvos turėtų siekti išvesti Ispaniją iš šio tokio iš šios tokios sunkios situacijos. Dabar jau yra 15 po 10. Noriu paklausti koordinatorių, ar jau galime balsuoti, ar dar jūs laukiate savo narių. Žiūriu į visus koordinatorius, ar dar laukiame kokią minutėlę, ar jau pradedame. Penkias minutės per daug. Vieną minutę galė. Dvi minutės dar palaukime ir tada balsuosime. Kompromisas. Chers collègues, voilà les deux minutes. Qui... Taigi, kolegos, dvi minutės praėjo, netgi daugiau negu dvi minutės praėjo. Prieš mum pereinant, pradedant balsuoti, noriu pasakyti, kad vakar buvo išsakyti teisėti reikalavimai dėl vertimo. Ir šiandien mes dar galėjome gauti vertimą iš švedų, graikų ir. Ta prasme, švedų, graikų ir portugalų pasyvų vertimą. Tai yra, delegatai gali kalbėti savo kalbomis, bet į jų kalbas nėra verčiama. Taigi regis, kad vertėjo profesija dar kai kuriom valstybėm yra jų piliečiam gali būti ateities profesija. Tikiuosi, kad dabar patenkinome bent jau kai kuriuos parlamento narius. O dabar pereikime prie balsavimo. 22 punktas. Balsuojame nuomonės projektą, jį parengė Ole Kristensen, jaunimo, ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 10-12 metais. Ir šis nuomonės projektas buvo rengiamas kultūros reikalų komitetui. Taigi, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė primta. Kompromisas A kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas B. Už prieš susilaikė priimta. Kompromisas C. Kas už prieš susilaikė priimta. Toliau E kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas D. Kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas F. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas G. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas H. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas I. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas L, kas už prieš susilaikė priimta. Paragraf 5, kompromis J. Kompromisas J. Keturios frakcijos pristato, kas už prieš susilaikė priimta. Ką kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas M, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas N. Penkios frakcijos pateikė, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir kompromisas O, kas už, prieš, susilaikė priimta. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsuoti baigiame. 35 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname pranešėją jo nuomonė patvirtinta. Iš tiesų, šiaurietiškas kompromisų menas. Toliau, 23 mūsų darbo tvarkės punktas, Jean Lambert nuomonės projektas, krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms naudotis priežiūros paslaugomis, nuomonė teikiama ataskait e, pranešimus savo iniciatyvai. Taigi, 55 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 58 kas už, prieš susilaikė, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 14 už, 10 prieš, 14 susilaikė, priimta. 59 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63 kas už, prieš susilaikė atmesta. 64. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 65. Pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 66. Kas už, prieš susilaikė priimta. 68. Kas už, prieš susilaikė Primta. 69. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Pirmas į, į kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Kompromisas B. Trys frakcijos jį pateikė. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Pone Harkin ponė pirmininkė, anglų vertimas vėluoja ir aš nespėjau balsuoti. Gerai, aš kalbėsiu lėčiau, sako pirmininkė, bet nesiskuskit, jei kalbėsiu per lėtai, ponia Harkina. Aš niekad nesu skundusis dėl to. Nenoriu mm, vesti balsavimo angliškai, prancūziškai kalbėsiu vėliau. 74, lėčiau, 74 kas už, prieš susilaikė priimta. Noriu pasakyti, kad net ir anglų kalba ne visuomet yra privalumas. C kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Tas pats septintas paragrafas E. Kompromisas trys frakcijos. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Septintas e, punktas. Du vienodi pakeitimai. 79. Jean Lambert ir 80. Emer Kastelo ir Birgit Cipel. Taigi balsuojam už juos kartu. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 81 pakeitimas. Birgit Sipel. Kas už? Prieš susilaikė primta. 82 pakeitimas. Pono Bekerio. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 83 pakeitimas. Už? Prieš susilaikė atmesta. Dešimtas paragrafas, 84 pakeitimas. Ponios Sipel, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas paragrafas, 85 pakeitimas. Pupakio, kas už, prieš, susilaikė, priimta. D. Kompromisas žalieji ir socialdemokratai patikė, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 12 dalis, F kompromisas, trys frakcijos patikė, kas už, prieš, susilaikė, priimta. G kompromisas, dvi frakcijos patikė, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 99 pakeitimas, kas už, prieš. Manau, kad tvirtiname, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame už 99 pakeitimą. Zero. Tout le monde a pu voter. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 17 už, 6 prieš, 14 susilaikė. Aiškiai priimta. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas pirmasis, kas už, prieš susilaikė priimta. 102. Kas už prieš susilaikė priimta. 13. E, punktas H kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Šimtas septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas J Trys frakcijos pasiūlė, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ką kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Toliau 114 pakeitimas, jis iš dviejų dalių, pirmoji dalis be žodžių harnessing the uninvested wealth iki All in Society. Kas už pirmąją dalį be tų žodžių? Prieš. Prieš. Susilaikę. Kas už? Iš naujo. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antroji dalis tada atkrenta. 115 pakeitimas. Pono Pupakio, kas už? prieš susilaikė priimta. L kompromisas. Trys frakcijos, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau devintas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas, kas už, prieš. Dešimtas, fam, kas už, prieš susilaikė priimta. 118. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 118. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 17 prieš, 1 susilaikė priimta. Toliau 119 pakeitimas ir žodinis pakeitimas, nieks jam neprieštarauja. Taigi kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu 119 pakeitimas kas paprašė, as, e, patarėjas negali, asistentas negali prašyti pastikrinti, taigi nebalsuojame elektroniniu būdu, 120 atkrenta ir dabar 121, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 122 atkrenta. 124, kas už, 23, kas už, prieš susilaikė, priimta. 124. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 125. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 126. Už, prieš, susilaikė, priimta. 127. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 128. Už, prieš, susilaikė atmesta. Moterų komiteto ketvirtasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Moterų komiteto penktasis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Moterų komiteto šeštasis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis moterų komiteto. Kas už, prieš susilaikę priimta. Aštuntasis moterų komiteto, kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 129 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 130. Ždanoka, kas už, prieš susilaikė priimta. 131. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 132. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. M, M kompromisas, trys frakcijos, kas už, prieš, susilaikė priimta. 136 iš dviejų dalių, pirmoji dalis be žodžių and not to criminalize homelessness in their legislations. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė priimta, kas už tai, kad tie žodžiai būtų pridėti, už prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto antrasis, kas už, prieš susilaikė priimta, atmesta. 100 137 už prieš susilaikė priimta. 140 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 140. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už, 19 prieš, nepriimta. N kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Atsiprašau, sako pirmininkė, padariau klaidą. Mes turime dar balsuoti už 141 pakeitimą. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Labai atsiprašau pakeitimo autoriaus. N kompromisas, už jį jau balsavome. Tada 146 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis be žodžių kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už tai, kad tie žodžiai būtų įterpti, už prieš. Kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 21 dalis, o kompromisas žodinis pakeitimas, jam niekas neprieštarauja, taigi kompromisas O su žodiniu kas už prieš susilaikė priimta. 150 kas už prieš susilaikė priimta. 151 kas už prieš susilaikė priimta. 152. Kas už prieš susilaikė priimta. 153. Kas už prieš susilaikė priimta. 154. Kas už prieš susilaikė priimta. 155. Kas už prieš susilaikė priimta. 157. Kas už prieš susilaikė priimta. Pirmas ir antras pakeitimai, trečiai citatai, jie vienodikas už, prieš susilaikė priimta. Trečioji citata, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Du vienodi pakeitimai 11 ir 12. Kartu už juos balsuojame, kas už, prieš susilaikė priimta. 13 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 14. Kas už, prieš susilaikė priimta. 15, kas už, prieš susilaikė priimta. A konstatuojama dalis 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 18 toks pat. Kas už jį prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto A pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 19 pakeitimas A konstatuojamo dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. 20 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 21 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. P. Kompromisas keturios frakcijos, kas už prieš susilaikę priimta. B. Konstatuojama dalis 26 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. 27 ir 31 panašus pakeitimai, kas už prieš susilaikę priimta. 28 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 29 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 32 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 33 kas už, prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto G pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 35 pakeitimas kas už, už prieš susilaikė priimta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 37 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. E konstatuojamojo dalis, 39 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, 40 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 42 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 43 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 44 kas už, prieš susilaikė priimta. 45 kas už, prieš susilaikė priimta. H konstatuojamoji dalis, 46 pakeitimas, reikia ištrinti, už prieš susilaikę atmesta. Q kompromisas, dvi frakcijos jį pasiūlė, kas už prieš susilaikė priimta. 47. kas už prieš susilaikė priimta. 48. 49. Kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas R. Keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė priimta. 54. Kas už, prieš susilaikė priimta. 55. Kas už, prieš susilaikė priimta priimta. 56. Kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau C moterų komiteto. Kas už, prieš susilaikė priimta. E kompromisas moterų komiteto. Kas už, prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto H kom, už, prieš susilaikė priimta priimta. Pasitikrinkime. Mūsų vicepirmininkas labai budrus ir pasitikrinkime kompromisą, e, moterų komiteto H pakeitimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. 19 už 20 prieš. Taigi mūsų vicepirmininkas buvo teisus. Toliau moterų komiteto į pakeitimas. Kas už? Prieš. Iš naujo. Į pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Jot. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Ką? Kas už, prieš, susilaikė priimta. Balsuojam už visą pranešimą savo iniciatyvą. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 36 už, vienas prieš, du susilaikė sveikiname pranešėją. Nous en venons, nous en venons au dernier vote. Dabar paskutinis mūsų balsavimas. Rezoliucijos projektas plenariniai sesijai skirtas komisijos komunikatui apie socialinių investicijų paktą. 35 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 36 ir 7 pakeitimai vienodi. Atsiprašau, tikriname balsavimą dėl 35. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 22 už, 17 prieš priimta. 36 ir 7 yra vienodi, balsuojame už abu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 ir žodinis pakeitimas, pateiktas socialistų frakcijos. Ar nieks neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Jei ne, tai balsuojame už 40 pakeitimą su žodiniu, kas už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimt pirmasis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. A. Kompromisas. Penkios frakcijos, kas už, prieš susilaikė priimta. Septynioliktas pakeitimas ir žodį. žodį 47 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė primta. Toliau 48 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė primta. 49 pakeitimas ir žodinis pakeitimas. Tikiuosi, žodiniam pakeitimui nieks neprieštarauja. Taigi balsuojama už 49, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas, 52 ir 51 pakeitimai. 51 atsimtas, taigi balsuojame už 52, kuriuo siūloma išbraukti dalį teksto, taigi balsuojame už 52. Prieš susilaikė atmesta. 53 yra ir žodinis pakeitimas, nieks neprieštarauja žodiniam. Tada balsuojam už 53, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. Dabar pavadinimas. Arba antraštinė dalis. 55. Kas už? Prieš. Kas už? Prieš susilaikė primta. 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 57 kas už, prieš susilaikė priimta, 58 kas už, prieš susilaikė priimta, 59 už, prieš pasitikrinkime, 59 balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 18 prieš, priimta. Deš, 60 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. B. Kompromisas, keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 64 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 65 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 66 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. C kompromisas pasiūlytas trijų frakcijų, kas už, prieš susilaikė priimta. 60, 71, kas už prieš susilaikė priimta. D. Kompromisas pasiūlytas keturių frakcijų, kas už prieš susilaikė priimta. 75 pakeitimas ir žodinis pakeitimas čia yra, jam nieks neprieštarauja. Taigi balsuojame už 75 su žodiniu, kas už prieš susilaikė priimta. 76 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 77, kas už, prieš susilaikė. Tikiuosi, kad patvirtinome, kad priėmėme, bet pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už 21 prieš. Taigi, atmesta. 78 kas už prieš susilaikė priimta. 79 yra panašus kas už prieš susilaikė priimta. 80. Kas už prieš susilaikė priimta. 81. Kas už prieš susilaikė atmesta. 82. Kas už prieš susilaikė priimta. 83. Kas už prieš susilaikė priimta. 84 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 84. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už 21 prieš atmesta 85. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 86. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 87. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 88 kas už, prieš susilaikė priimta. 89 kas už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu 89 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už 19 prieš. Nepatvirtinta, sako pirmininkė. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė. Patvirtinta. Sumaišiau savo, suklydau. Taigi, patvirtinta. 90 pakeitimas, juo siekiama išbraukti dalį teksto, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 90. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 18 prieš, priimta. 91. Atsiprašau, 91 atkrenta. 92 kas už, prieš, susilaikė. 92 kas už, prieš, susilaikė priimta. 93. Kas už Heinz Bekerio pakeitimas. 93. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 94. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 96. Kas už? prieš susilaikė priimta, 95 kas už prieš susilaikė priimta, kas už, 97 kas už prieš susilaikė priimta. E kompromisas pateiktas keturių frakcijų, kas už prieš susilaikė priimta priimta. 101. Bekerio, kas už, prieš susilaikė priimta. F kompromisas, pristatytas penkių frakcijų, kas už, prieš susilaikė priimta. G kompromisas, keturios frakcijos pasiūlė, kas už, prieš susilaikė priimta. 108, kas už, prieš susilaikė atmesta. 109, kas už, prieš, susilaikė atmesta. H kompromisas pasiūlė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė priimta. 119, kas už, prieš, susilaikė priimta Atsiprašau, pirmininkė pasitaiso 112. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 113. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 114. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Į kompromisą siūlo trys frakcijos, kas už, prieš, susilaiko priimta. 117, kas už, tai papildomas prie kompromiso pirmo, prieš susilaikė atmesta. 118, kas už, prieš susilaikė priimta. J kompromisas, keturių frakcijų pasiūlytas, kas už prieš susilaikė priimta. 121, kas už prieš susilaikė atmesta. 122, kas už prieš susilaikė priimta. 123, kas už prieš susilaikė priimta. 124. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 124. Tikiuosi, kad patvirtinome, bet pasitikrinkime. 124. Balsavimas baigtas. Už 25 prieš patvirtintas. 125. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 126 atsimtas, 128 ir žodinis pakeitimas, niekas neprieštarauja žodiniam. Balsuojame už 128, kas už, prieš, susilaikė, priimta. kompromisas P, kas už, kompromisas K, kas už, prieš susilaikę priimta. Pirmininkė pasteiso, kad kompromisas K buvo. Toliau 132 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta, 133, kas už prieš, susilaiko, priimta. Šimtas trisdešimt penktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas trisdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaiko, prieš, pasitikrinkime. 136 balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 19 už, 21 prieš. Atmesta. L kompromisas pasiūlytas keturių frakcijų, kas už prieš susilaiko priimta. Kompromisas M, kas už, prieš, susilaiko priimta. 142 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 143. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 144. 144. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 145. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirma citata, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Konstatuojamoja dalis Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntasis pakeitimas, už, prieš susilaiko priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Per daug susilaikančių priimta. Dvyliktas. Kas už? prieš, susilaiko, atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už 21 prieš atmestą. 13 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 14. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 15. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 16. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 17. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 18. Kas už, prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko priimta. 19 siūloma išbraukti tekstą, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 18 prieš. Priimta. Taigi, nebus kalbama nei apie minimalius atlyginimus, nei apie kokybišką socialinės paslaugas. Taigi, 20. Kas už? Prieš susilaiko. Manau, kad priimta. Ar norite patikrinti, ar laikysime, kad priimta? Priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko atmesta. 27 už prieš susilaiko priimta. 29 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Žodiniam nieks neprieštarauja. Balsuojame už 29, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30, kas už, prieš susilaiko priimta. 31. Kas už prieš susilaiko atmesta. Galim pasitikrinti. 31. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 19 už, 21 prieš, atmesta. 32. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34. pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę atmestą. Balsuojame už visą tekstą. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 3 prieš, 3 susilaikę. Dėkoju visiems kurie prisidėjo prie šių gerų rezultatų. O dabar prieš pereinant prie kito darbo tvarkės punkto noriu atkreipti koordinatorių dėmesį į tai, kaip ši rezoliucija bus nagrinėjama plenarinėje sesijoje. Dabar jinai planuojama nagrinėti pirmadienį vakare. Jei pirmininkų suiga nuspręs į plenarinę sesiją, kadangi artės e, viršūnių taryba, diskusijas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio aspekto, tai tada frakcijų atsakingi asmenys turėtų aptarti šią, siekti, kad būtų aptarta ši, ši rezoliucija ir tas pasiūlymas dėl pinigų sąjungos socialinio aspekto. Dabar 25 mūsų darbo tvarkės punktas. Turėtume dabar pateikti informaciją iš trilogo apie dėrybas su taryba dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų. Visi trilogai yra skirtingi. Dėrybas galėjome užbaigti. Vyko trys trilogai, bet aišku, dar koreperas turi patvirtinti tą sustarimą, kurio mes pasiekėme. Kokie pagrindiniai punktai buvo mūsų e, dėrybų mandate po balsavimo plenarinėje sesijoje. Dėl to reglamento įgyvendinimo ir dėl patikrinimų mums pavyko pasiekti pažangos užtikrinant stebėseną, kad būtų laikomasi numatytų teisės aktų reikalavimų taip pat ir tų reikalavimų, kurie numatyti ketvirtame straipsnėje. Komisijos pasiūlymas buvo daugiau bendro pobūdžio, o mes jį sukonkretinome. Sukonkretinome tas stebėjimo procedūras. Mūsų pateikti pakeitimai dėl sertifikavimo, ir dėl inspekcijų procedūrų buvo atmesti. Vyko karštos diskusijos ir taryba galiausiai pritarė, kad susitarimų tarp socialinių partnerių kopija bus laikoma laivuose Matau, kad tai, ką aš pasakoju, niekam neįdomu, bet noriu pasakyti, kad mes iš tiesų labai aktyviai kovojome, kad laivų darbuotojai, jūroje dirbantis asmenys galėtų pasiskaityti, koks yra susitarimas tarp socialinių partnerių, kad to susitarimo kopija būtų laivuose. taryba norėjo, kad laivai, kurių keliamoji gale didesnė, e, mažesnė negu 200 tonų, kad tiems laivams nebūtų taikomi stebėsenos reikalavimai. Ir mes Norime išsiaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu remiasi toks komisijos pasiūlymas. Ir siekiame, kad būtų aiškiai apibrieštas reglamento, aiškiai apibriešta reglamento taikymos rytis. Komisija minėjo, kad čia yra susiję su socialinių partnerių sustarimu, kuris parengtas sustarimais, kurie parengti remiantis tarptautinės darbo organizacijos taisyklėmis. O taryba sakė, kad jinai nenori, kad tiesiogiai reglamento tekste būtų minimas susitarimas tarp socialinių partnerių. Taryba tik sutiko, kad čia būtų minimos tarptautinės darbo organizacijos susitarenčios šalis, tai yra susitarenčios šalis pagal darbo organizacijos reikalavimus. Taip pat komisijai pavyko pasiekti, kad vėliavos valstybė prisimtų įsipareigojimus susijusius su darbuotojų, kurie dirba laivuose, rengimu ir apmokymu. Tiek galėčiau pasakyti apie šias dėrybas. Tikiuosi, kad tarptautinės darbo organizacijos reikalavimai labiau apsaugo darbuotojus ir tikiuosi, kad tas reglamentas, kuris, kuriame atsižvelgiama į CLO reikalavimus, prisidės prie geresnės darbuotojų teisų apsaugos. Dabar kalbėsime apie 26 darbo tvarkės punktą – dėrybos su taryba dėl socialinių pokyčių ir inovacijų programos. 23 balandžio buvo paskutinis trilogas – ir kol kas dar dėrybos nesibaigė. Taigi, poniai. E, poniai Steinruk suteikiu žodį. Ačiū. Norėčiau pateikti naujausią informaciją dėl situacijos, e, dėl dėrybų. Kaip jau sakiau, dėrybos su taryba buvo nutrūkusios. Ir norėčiau pasakyti, kad kitą savaitę vėl jas tęsime, nes visos šalys išreiškė suinteresuotumą pabaigti spręsti šį klausimą dar pirmininkaujant Airijai. Tikimės, kad taryba pritars mūsų pozicijai ir šešėliniai prinešėjai ir aš ir pirmininkas susitiksime kitą savaitę ir aptarsime, kokius kompromisus galėsime daryti. Maždaug tiek, ačiū. Dėkoju. Kaip teigite, dėrybos buvo nutrūkusios. Paminėjau tai ir pranešėja tai minėjo ankstesnėme mūsų komiteto posėdėje. Nuo to laiko mes buvome susisiekę su taryba. Tikriausiai prisimenate, kad nusinčiau laišką ambasadoriui ir jame uh, pareiškiau, kad mes pasirengę siekti susitarimo ir kad apgailestaujame, jog, direk... jog dėrybos nutrūko. Taip pat pateikėme daug argumentų dėl ypatingai jautraus klausimo, tai yra deleguotųjų teisės aktų taikymas. Po, nuo to laiko, e, po to ambasadorius susisiekė su e, suinteresuotais asmenimis, su parlamento nariu Kleiner ir Dėl deleguotųjų teisės aktų vyksta dėrybos. Dėl Erasmus programos, pavyzdžiui, jau buvo beveik susitarta. Ir turime pasiekti to prasilaužimo. Ir Po, po to, kai susitiekėme su ponu Leiner, ambasadorius taip pat ne, neoficialiai tarėsi ir keitėsi nuomonėmis tuo klausimo, o po šio posėdžio patikėme pasiūlymą, kad mūsų dėrybinė komanda yra pasirengusi atnaujinti dėrybą su taryba, būtent tai ir įvyks birželio penktą dieną. Suprantama, pateiksime Jums naujausią informaciją apie šias dėrybas. Gal dar būtų norinčių jų pasisakyti ir komentuoti? Malika. Aš esu šešėlinė pranešėja. Mes dar nepriėmėme sprendimo dėl to, kaip šis dokumentas turėtų vadintis. Yra panašių klausimų ir problemų susijusių su deleguotaisiais teisės aktais. Mes išreiškime savo nuomonę, tačiau sprendimo dar nebuvo priimta kai dėl labai sudėtingų klausimų be deleguotojų teisės aktų gal dar yra kokiu nors kliučių, kokiu nors sudėtingų klausimų. kalbant apie šias dėrybas su taryba dėl socialinių pokyčių ir inovacijų programos. Pranešėja praėjusi. E, šis klausimas jau buvo anksčiau mūsų darbo tvarkėje ir dabar regis nebekyla redakcinio pobūdžio problemų. Bet deleguotojų aktų klausimas apskritai yra labai svarbus, nes ši psi programa yra keista, pakankamai keista programa. Jinai nebe psi vadinasi ta programa. Pranešėjos nori paklausti, kaip jinai vadinasi easy. Jinai vadinasi easy. Easy, aišku, geriau skamba negu psi. Taigi dabar reikia kalbėti apie easy programą. Taigi, kalbant apie tą easy, situacija dėja nėra visai easy, nėra paprasta. Diskusijos dėl deleguotųjų aktų atsilieps biudžeto Mm, galimybėms, biudžeto perskirstimo galimybėms tarp mikrofinansų priemonės, progreso priemonės ir eurės priemonės. Tai yra vienas aspektas, o kitas aspektas, kuris yra labai svarbus ir kuris susijęs su deleguotojų aktų esme, tai yra kaip mes galėsime uh, stebėti, ką komisija daro su tomis lėšomis už kurias atsakinga. Ir dar vienas dalykas. Komisija remdamasi Europos vadovų tarybos išvadomis, tarybos, kuri vyko vasario 7-8 dienomis, komisija remdamasi šiomis išvadomis išdalino biudžetą pagal tam tikrus skirsnius, išdalino biudžetą į tam tikrus vokus. Remdamasi ne tuo, ko prašo parlamentas, ne tuo pagrindu, e, kokiu jos prašo parlamentas, o remdamasi vadovų tarybos išvadomis ir turint galvoj dabartinę PSI programą, kuri dabar vadinasi EASY, 2016 metais tai programai padidės skiriamų lėšų kiekis. Šiandien biudžeto kontrolės komitete lankosi komisaras Levandovskis ir diskutuojama e, apie komisijos lėšų išskirstimą į skirtingus vokus pagal skirtingas biudžeto eilutes Aš irgi mūsų komiteto vardu buvau tose diskusijose. Kalbėjau dar dviem aspektais dėl paramos fondo e, pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Sakiau, kokią mūsų komiteto nuomonę, toliau jaunimo užimtumo iniciatyva Visi kalba apie taip vadinamą front loading, bet niekas nekalba apie to pasiekmes. Tiek galėčiau jum pasakyti. Tokią žinę mūsų komiteto vardu aš perdaviau biudžeto kontrolės komitetui. O atsakydama į Maliką klausimą, galbūt pasiūlyčiau dar pranešėjai pakalbėti apie sunkiausius dėrybų aspektus. Nes ar yra tokių punktų, dėl kurių mes patenkinti per dėrybas? Ja, wir haben ähm, <clears throat> bisher ähm, Einigung. Ačiū. Mes kol kas esame susitarę dėl programos progres, eures, dėl jaunimo klausimas dar nebaigtas spręsti. Yra keletas horizontalaus pabudžio klausimų, kuriuos dar reikia išspręsti. Pavyzdžiui, strateginiai patariamoji taryba. Manyčiau, kad iš esmės tokia situacija yra dabar. Per paskutinės trišalės dėrybas, per paskutinį posėdį mes pasiūlėme dėrybinį paketą dėl visų klausimų. Ir tai buvo padaryta prieš nutraukiant dėrybas su taryba. Buvo svarstoma, kokius argumentus pateikti. Ir kitą savaitę laukiame dėrybų tesinio ir tuomet aptarsime visus sudėtingus klausimus. Labai ačiū. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Jei ne, tai tada apie mm, šias dėrybas kalbėsime po penktos birželio. Ir siūlau kolegom pasinaudoti klausimų valandos galimybėmis. O dabar pagal mūsų programą turi atvykti komisaras. Mes nevėluojame, o komisaras šiek tiek vėluoja, nes turi dar kitų susitikimų. Labai prašyčiau neišeiti iš salės, bet darome trumpą pertraukėlę. Laukiame komisaro. Bien. Cher... Euh, Gerbiami kolegos, tęsiame darbą. Tikiuosi, kad pakviesite tuos kolegas, kurie gali būti už salės durų. O dabar iškart suteiksiu žodį komisarui mes šiandien aptarsime struktūrinį dialogą, siekiant išsiaiškinti, kaip komisaras, kokie komisaro atsakingo už užimtumą socialinius reikalus ir įtraukti yra prioritetai šiandieninėme darbe. Noriu pasakyti, kad mūsų komitetas balsavo dėl rezoliucijos E, remiantis komisijos komunikatu dėl socialinio investicijo, investicijų paketo. Ponas komisaras yra atsakingas už šią sritį ir ši rezoliucija bus svarstoma per kitą plenarinę sesiją Strasbūrė birželio mėnesį. Dabar suteikiu žodį e, gerbiamam komisarui. Turite 15 minučių Prašom, žodis jums. Good morning, uh, Madam Chair. And... Labas rytas, gerbiamoji pirmininkė, gerbimieji nariai, dėkoju Jums už galimybę aptarti daug svarbių klausimų. Įžangai norėčiau pabrėžti, kad dabartiniu laikotarpiu komisija labai dažnai turi daryti daugiau, nei buvo numatyta, kad galėtų reaguoti į tokią neįprastą krizę. Ir mes parengėme užimtumo paketą, jaunimo užimtumo paketą ir socialinių investicijų paketą, kad galėtume patobulinti socialinės, poli, socialinės politikos rytį. Ir suprantama, tai dar ne pabaiga, nes dabar turime labai aktyviai dėti pastangas siekdami rekonstruoti, pertvarkyti pinigų sąjungą. Kalbant apie mūsų pastangų rezultatus, viskas priklauso nuo e, finansų ir piniginių, pinigų sąjungos bei ekonominės valdysenos klausimų visoje Europos Sąjungoje. Dabar norėčiau pristatyti šiuos klausimus anksčiau išvardytą seką ir paaiškinti, kaip bus įgyvendinami šie pasiūlymai. Taip pat norėčiau pateikti keletą apžvalgų dėl to, ką planuojame atlikti per būsimą laikotarpį. Kalbant apie užimtumo paketą, yra pabrėžtos trys svarbiausios rytys. Mes tikimės, kad užimtumas didės, tikimės, kad mm, bus susitelkta ir investicijas į šią sritį ir tai bus vienas iš konkrečių žingsnių. Mes Parengėme programą iCity darbai, kuris skirta internetinėms e, info, informacinėms technologijoms. Ir pirmininkas Baroso kreipėsi visus suinteresuotus asmenys, e, verslą, mokslo tyrimo organizaciją su prašymu padėti sukurti skaitmeninės darbo vietas ir atsižvelgti į visus šiuos pasiūlymus per skaitmeninės darbo, skaitmeninės darbo tvarkės klausimų sprendimą, kurie vyks birželio 19-20 dieną. Taip pat yra trišalių iniciatyvų ir iniciatyvų dėl žaliojo užimtumo ir šie dokumentai bus paskelbti birželio pradžioje. Taip pat esame įsitikinę, kad dabartiniu programavimo laikotarpiu, kalbant apie struktūrinius fondus, tie klausimai bus labai aktualūs. Mes turime juos susijęti, nes e, yra tam tikrai įsipareigojimai, vyksta bendradarbiavimas, mums reikia dalyvauti šioje srityje, bet taip pat visa, visam tam reikalinga ir finansinė pagalba iš ES fondų. Kalbant apie sveikatos priežiūros klausimus ir pilotinės uh, programas, taip pat pagalba profesiniam mokymui bei pagyvenusių žmonių priežiūrai. Tai ši programa buvo pradėta 2013 metais, tengiantis išspręsti klausimą dėl įgūdžių netitikimų šioje srityje. Komisija remia socialinių partnerių veiksmų šioje srityje. 2012 m. gruodžio mėnesį taip pat buvo paskelbta programa dėl Europos įgūdžių ir buvo e, įmamasi tam tikrų veiksmų dėl job reach sektorių. Taip pat Europos įgūdžių pasas parengtas, nes Europa pabrėžė tai, kad būtų parengta būtų sukurta tokia darbo rinka, kuri padėtų, prisidėtų prie judumo ir kad kitose šalyse taip pat būtų galima geriau pasinaudoti šiomis galimybėmis ir užtikrinti judžių darbuotojų įgūdžių pritaikymą. Tai daryti geriau nei buvo daroma praeitie. Ir mes taip pat paskelbsime įgyventinimo direktyvą šiuo klausimu. Pradėjome, parengėme socialinio užimtumo paketą pirmininkaujant airijai ir jau vakar matėte, kad komisija pasinaudojo naujų socialinių investicijų paketu daugelį aš ir parengės e, specialias rekomendacijas daugeliu valstybių narių. Gegužės pradžioje vyko konferencija dėl socialinių investicijų paketo. Konferencijos metu buvo pabrėžta daug naujų idėjų, buvo kalbama apie žinių banką ir apie įvairius būdus, kaip būtų galima stiprinti atviro koordinavimo metodą. Pirmiausia, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis socialinės politikos rytyje laukiu, kada galėsime labai konkrečiai aptarti šį dokumentą su jumis ir manau, kad tai bus pradėta birželio mėnesį. Birželį tikriausiai patvirtinsime naujas rekomendacijas dėl Romų integravimo. Kaip žinote, prieš dviejus metus e, komisija patvirtino Europos pagrindų dokumentą, buvo, yra patvirtintos nacionalinės programos, o šiais metais yra būtent tas laikas, kai turime pabrėžti tų dokumentų įgyvendinimą. Ir bus, tuo tikslu bus parengtos naujos rekomendacijos, prie jų mes dirbame kartu su komisijos vicepirmininkė Vivian Reding. Ir vėlgi norėčiau pabrėžti, kad penkiose, penkioms šalims, penkioms valstybėms narėms yra parengtos rekomendacijoms, susitelkiama į švietimą kai kuriuose šalyse, kitose šalyse apriepiama ir daugiau dalykų ir tai yra labai svarbu, kalbant apie socialinio fondo ir kitų fondų programavimo laikotarpį ir tai ypač susijęs su Bulgarija, Rumunija ir Slovakijos Respublika. Uh, Dėl pažangos ataskaitų šių ir šių strategijų įgyvendinimo. Visai netrukus mes įvertinsime valstybių narių pasiektą pažangą šiais klausimais, kalbant apie strategijos vystymą ir komisija išsiaiškino, ar yra padaryta klaidų, kokia pažanga yra pasiekta įgyvendinančios dokumentus. Manyčiau, kad tai yra labai svarbus bendradarbiavimas ir kalbu apie vicepirmininkę Vivian Reding ir savo darbą. Mes siekėme įspręsti visus, visas problemas, su kuria susidurė Romui. Tai ir skurdo klausimą, ir diskriminaciją, ir didelį atotrukį tarp visuomenės daugumos ir mažumos, kalbant apie švietimą, sveikatos paslaugų teikimą ir būsto sąlygas. Ponios ir ponai, žinote, kad pastaruoju laikotarpiu ir šiais mėnesiais dėjome daug pastangų siekdami kovoti su jaunimo nedarbo. Didžiuodamasis galėčiau pasakyti, kad e, gruodžio penktą dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl jaunimo užimtumo paketų ir garantijų jaunimui. E, buvo parengtos tarybos išvados, tai buvo atlikta vasario pabaigoje, o po vasa, nuo vasario pabaigos jau kartu su valstybėmis narimis ir socialiniais partneriais ranka rankon dirbame, kad galėtume parengti jaunimo garantijų dokumento įgyvendinimo sąlygas ir kad galėtume paspartinti šių dokumentų įgyvendinimą. Vakar Prancūzijos ministras teigia, kad devyniose regionuose jau šiais metais ruošiama imtis priemonių prasidės įžanginis jaunimo garantijų paketo gyvendinimo etapas ir bus parengtas išsamus planas, kad būtų galima parengti visą nacionalinę sistemą, programą. Iš tikrųjų, už Prancūzijos per pastaruosius metus tikimės didelės pažangos Ir mano nuomonė, jaunimo garantijų programa yra pati svarbiausia. Tikriausiai žinote, kad jaunimo užimtumo pakete rašoma ne tik apie jaunimo įteikiamas garantijas, bet ir apie kitas iniciatyvas. Liepos mėnesio pradžioje mes parengėme Europos alijansą dėl gamybinės praktikos, siekdami ne tik padidinti praktikoje dalyvaujančių asmenų skaičių, bet ir užtikrinti kokybę, kad būtų galima naudotis gamybinės praktikos rytyje egzistuojančią sistemą ir kad būtų galima pritaikyti šią dviejopų mokymosi sistemą. Tai bent jau iš dalies paaiškina, kodėl ši programa bus paskelbta Leipcigo mieste. Taip pat yra stažuočių programa. Ji buvo patvirtinta šių metų gruodžio mėnesį. Mes kreipėmės į socialinius partnerius ir paprašėme prisidėti prie šio darbo Deja, šiuo laikotarpiu socialiniai partneriai turėjo kitų prioritetų, bet komisija tikrai parengs iki šių metų pabaigos šią kokybinę programą. Ir ketvirtasis jaunimo užimtumo paketo ramstis yra jaunimo mobilumas, judumas Mes e, turime remti jaunimą, nes būtent jie yra ypač judus, ieško darbo kitose šalyse, jeigu neranda savo valstybėje narėje ar savo regione ar mieste. Ir Esame parengę daug iniciatyvų ir veiksmų siekdami remti judumą ypač susitelkiama į EURES programos stiprinimą ir šiuo metu komisija rengia naują EURES programos versiją, siekdama skatinti veiksmingesnį naudojimąsi EURES ir kad tai darytų valstybių narių darbų biržos. Uh, Iki birželio 17 dienos tikimės bus parengtas tarybos ir parlamento dokumentas dėl sustiprinto paslaugų įgyvendinimo ir šis dokumentas jau bus baigtas nagrinėti pirmininkaujant Lietuvai. Komisija remsis ruoš, paruošiamųjų veiksmų sėkme ir ketina parengti jaunimui skirtą judumo schemą, remdamasi e, programa dėl socialinių pokyčių ir inovacijų. Tikimės, kad dėl šios PSI programos jau pasieksime pažangos. Teisės saugos rytyje yra direktyva, kuri buvo patvirtinta balandžio mėnesį ir jie siekia teikti paramą uh, darbuotojų judimui, siekiama geriau suprasti ES teisės aktus, kurie yra taikomi darbuotojų judimui. Taip pat yra svarstomi socialinio koordinavimo klausimai. Mes taip pat atliekame poveikio vertinimą, siekdami pateikti peržiūros projektą per pirmąjį 2014 metų semestrą. Komisija išnagrinės galimybės, kaip galima per, perkelti nedarbo išmokas iš vienos valstybės narys į kitą ir parengs privalomas sistemas, kad piliečiams būtų lengviau ieškoti darbo kitose valstybėse narise. Ponios ir ponai, norėjau įžangoje pabrėžiau, kaip svarbu dalyvauti E, dedant pastangą siekiant geresnio Europos, Europos pinigų sąjungos veikimo. Tuo tikslu yra parengtas komunikatas dėl Europos pinigų sąjungos socialinio matmens. Ir siekiama, kad jis bus patvirtintas birželio mėnesį, tikėkime prieš uh, Europos vadovų taryba, kuri vyks kitą mėnesį. Taip pat atsižvelgiamai pasiektą susitarimą ir jūsų diskusijas praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje. Ir komisijos narys Oliren pristatė nuostatą šių klausimų. Deja, aš negalėjau dalyvauti toje plenarinėje sesijoje. Dėl socialinio matmens, kodėl jis bus įtrauktas į Europos pinigų sąjungą, tai turėtų būti aišku, nes pinigų sąjungoje atskiros valstybės narės nedaug turi priemonių, kurios leidžia palengventi vadinamąjį asimetrinį šoką, kad būtų galima įveikti ekonominę ir socialinę krizę pinigų politika visiems, taip skelbėm Europos pinigų sąjungoje, fiskalinė politika taip pat turi būti geriau koordinuojama, kad kalbant apie augimo ir nuosmukio dinamiką, jie reikia mokėti pasinaudoti geriau toms valstybėms narėms, kurios turi savo fiskalinę politiką ir savo valiutą, yra lengviau. Kita vertus, vienoje valstybėje, eurozonos valstybėje, valstybėje esančios problemos e, greitai paveikia ir kitas valstybės narės, atsiranda ir politinio nestabilumo, kuris gali kliudyti e, valdysenai. Taigi Būtent todėl reikia labai kuo greičiau spręsti socialinės problemas, užtikrinti konvergenciją ir gerą Europos pinigų sąjungos veikimą. Priešingo atveju Europos pinigų sąjunga gali įsitraukti į tam tikrą blogai ciklą, kai gali netitikti ir įgūdžiai darbo rinkos reikalavimų ir gali būti menkas pasitikėjimas ir nebūti augimo. Europos pinigų sąjungos socialinis matmuo yra svarbi sudėtinė dalis ir reikės spręsti svarbiausius ekonominius iššūkius, kad valstybės narės suvoktų savo augimo potencialą ir pagerintų socialinę sanglaudą. Reikia stiprinti užimtumo ir socialinio vystimo klausimus Europos semestro kontekste. Reikia atsiliepti į socialinį susirūpinimą keliančius klausimus ir užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų veiksmingas užimtumo ir socialinės politikas. Tai reiškia, kad reikia geriau šias politikas koordinuoti Ir būtent tam skiriame labai daug dėmesio ir esu pasirengę šios klausimus su jumis aptarti vėliau. Atrodo, kad man skirtas laikas jau eina į pabaigą. Norėčiau pasakyti, kad tie dalykai, kuriuos čia paminėjau, yra labai svarbus. Mes dar dirbame prie užimtumo teisės aktų, sveikatos klausimų, taigi esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus ne tik tomis temomis, kurias pristačiau, bet ir kitomis temomis. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, kad palikote laiko mūsų komiteto nariams e, pasakyti savo nuomonės, pateikti jum klausimų. Pirmiausia, suteiksiu žodį Čabaurį, prašom. E, Aš e, turiu labai daug norinčių kalbėti, taigi laiką taupykime, kalbėkite taupiai. Szanowny tisztelt üdvözlöm a biztos urat. Nem e, gondolom most... Gerbiamas komisijos pirmininkė, e, gerbiamas komisijos nary, nenorėčiau, e, nemanau, kad jau turėčiau komentuoti tai, ką jūs pasakėte, E, dėkoju už pateiktą informaciją ir norėčiau pateikti keletą klausimų. Kokia yra situacija su darbo laiko direktyva, kada komisija pateiks galutinį pasiūlymą dėl pensijų, senatvės pensijų perkelimo. Ir taip pat norėjau paklausti apie jūsų iniciatyvas Romų integracijos srityje. Kada galėsite pasiūlyti šiuo klausimu? ką nors apčiuopiamo. Taip pat norėjau paprašyti jūsų papasakoti apie tas iniciatyvas, kurių e, komisija dar ketina imtis iki savo kadencijos pabaigos. Dėkui. Dėkoju. E, kalbėjote labai trumpai to paties prašau ir kitų kolegų, ponas Erkas. Gracias, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarui. E, šis sutikimas e, gražina mus prie pačių ištakų. Jūsų darbas ir mūsų darbas e, po vienerių metų baigsis, daug kas mūsų perims kitas pareigas. E, taigi manau, kad turime žiūrėti į 2013 metus, kas dar liko ir ką būtų galima nuveikti. Man būtų įdomiausia sužinoti apie darbą komisijos kolegijoje. Dėkoju Jums už Jūsų pastangas, už Jūsų pasisakymą. Jūsų darbas buvo labai svarbus. Tačiau mes kol kas nematome, kad komisijos kolegija būtų pasiekusi daug rezultatų. Mes matome, kad buvo paskelbta daugybė dokumentų, buvo surinkta daugybė seminarų, tačiau pažvelgus į tai, kas realiai buvo padaryta, žinoma, mes nepasiekėme labai daug. Dar komisija turi keletą mėnesių, ji dar gali uh, per ateinančius kelis mėnesius užbaigti kai kurias savo iniciatyvas ir įgyvendinti duotus pažadus. Bet mes dar laukiame jūsų žingsnių dėl restruktūrizavimo, dėl Europos pinigų sąjungos socialinio matmens. Mes kol kas negavome direktyvos dėl raumenų ir skeletinės sistemos klausimo, apie karcino, kancerogeninius produktus. Montidų, Montidų dar kol kas nesame sulaukę iš jūsų. Vis dar yra perkeliamų darbuotojų. Todėl turiu pasakyti, kad e, daug ką dar reikia padaryti, įskaitant ir socialinį matmenį. Ir aš norėčiau, kad per ateinančius metus e, daugiausia dėmesio būtų skiriama socialiniam ramščiai. Trečiadienį mes apie tai kalbėjome. Ir aš tikiuosi, kad jūs atkreipsite į tai dėmesį, kad mums reikia daugiau struktūrinių reformų kol kas mes nematėme pakankamo įsipareigojimo socialinių klausimų sprendimui ES. Taigi, ponė komisijos nary, aš labai atidžiai klausiausi jūsų pasisakymo ir aš tikiuosi, kad mes pamatysime, kaip praktikoje bus įgyvendinta visa tai, apie ką jūs šį rytą kalbėjote. Jeigu taip neatsitiks, susidursime su sunkumais, nes Europoje esama labai daug vilties, kad pasirodys nauji produktai, kad bus galima atitaisyti esamą padėtį, kad nebeliks to disbalanso ir to iš mūsų tikisi piliečiai ir mes privalome diskutuoti apie šios klausimus. Kadangi dar turiu šiek tiek laiko, norėčiau atkreipti dėmesį į štai ką. Mano šalyje yra labai daug susirūpinimo dėl biudžetinių klausimų. Mes norėtume gauti daugiau informacijos apie šį klausimą. Ponas Lambert, o tada, ponia Lambert, o tada suteiksim žodį komisijos nariu atsakyti. Prašom. Labai ačiū. Pirmininkė, mes džiaugiamės tuo, ką išgirdome apie žaliasias darbo vietas. Aš taip pat turiu panašų klausimą, kaip ir kolega Serkas, dėl raumenų, raumenino ir skeletinės greučių sistemos klausimų. Mūsų e, politinė frakcija domisi šiuo klausimu, seka jį ir pranešėjai, šešėliniai pranešėjai laukia e, rezultato Mane taip pat labai domina įgyvendinimo direktyva susijusi su laisvo judėjimu. Mano nuomonė, tai yra itin svarbi iniciatyva. Aš norėčiau sužinoti, kaip jums atrodo, kaip plėtojasi diskusijos dėl laisvo judėjimo, kaip yra įgyvendinamos taisyklės dėl ES piliečiams taikomų socialinės apsaugos taisyklių ir kokia yra padėtis valstybėse narėse. Aš manau, kad tai turės įtakos Romų strategijai ir norėčiau sužinoti, kaip jūs nuomonė tai yra susiję. Suteiksiu žodį dabar, jums gerbiamas komisarė, bet dar jūsų laukia daug daug klausimų, prašom. Um, I have to give in this case uh, very uh, short answers. Dėkoju. Dėl darbo laiko direktyvos. Kaip žinia, socialiniams partneriams prireikė labai daug laiko, kol jie suprato, kad kompromisas neįmanomas dėl pagrindinių šios direktyvos aspektų. Ir komisija oficialiai dar nėra prieimusi savo sprendimų, tačiau regis, kad laiko turime pernelyg mažai. Nepaisant to, mes galime ir mes atliksime rimtą poveikio vertinimą, įvertinsime dabar galiojančią direktyvą prieš imantis tolesnių žingsnių. Taip pat užtikrinsime, kad galiojanti direktyva būtų įgyvendinama ypatingai sveikatos apsaugos sektoriuje. Mes palaikome glaudų dialogą su šalimis, tokiamis kaip Airija, Graikija, kurie kyla rimtesnių klausimų. Toliau dėl perkelimo klausimo mes turime nemažai vilčių. Turiu pasakyti, kad pažanga yra padaryta ir per artimiausias savaitės mes galime pasiekti kompromisą valstybės narės gali pasiekti kompromisinį susitarimą ir tai būtų vienas džiugiausių pasiekimų Airijai pirmininkaujant Europos Sąjungai. Mes linkime Airijai kuo didžiausios sėkmės, tiesiog bėgant paskutinius maratono metrus dėl Romų integravimo. Naujų rekomendacijų patvirtinimas ir įvertinimas yra numatytas kitam mėnesiui ir aš tikiuosi, kad tai padės įgyvendinti e, dokumentus. Mes visą laiką pabrėžiame šį aspektą, kai kalbame apie Romams skirtas strategijas. Būtina užtikrinti geresnį bendradarbiavimą. Ir aš galiu pasakyti, kad dabar mes pasiekėme naują pagreitį, dalyvauja ir vystimosi bankas, ir taryba, ir atviros visuomenės iniciatyva institutas ir mes šiuo metu kūrėme naują mechanizmą, kurio tikslas yra paskirstyti išteklius žymiai efektyviau programoms, kurių tikslas yra integracija. Taigi mums yra reikalinga tarptautinė ir aukšto lygio kooperacija, sprendžiant Romų klausimus. Dėl eurės e, Europos parlamentas tikrai svarstys šį klausimą, aš jau tą paminėjau savo pasisakymę, e, kalbant apie teisėkuros darbų tvarkę, mes turime gerbti Europos parlamentą ir parlamento siunčiamus signalus, nes artėja tais metais numatyti rinkimai ir nebe visus klausimus galėsime aptarti. Poniai Lambert galiu pasakyti. Dėl darbo sveikatos ir saugos darbe Mes dirbame šioje srityje, kai kurios valstybės narės, taip pat ir Europos vadovų taryba siekia vykdyti Europinę darbo tvarkę ir mes manome, kad būtina įgyvendinti galiojančius teisės aktus, taip pat imtis neteisėkuros veiksmų ir Esant rimtiems pagristiems įrodymams, mes teikiame ir naujus pasiūlymus. Dabar susidurėme su didžiuliais pasipriešinimais ir jeigu jūs galėtumėte mums padėti savo šalyje, tai būtume už tai labai dėkingi. Nepaisant visų kliūčių, su kuriamis susidūrėme, turiu pasakyti, kad mums tikriausiai pavyks pradėti konsultacijas jau šį mėnesį dėl nesenos strategijos įvertinimų. Ir ta strategija, jos įvertinimas parengs dirbą naujai strategijai. Aš suprantu pono Serkas išsakytas kritinės pastabas. susijusios su teisėkuros pasiūlymais. Kadangi laiko turiu labai nedaug, leiskite man pabrėžti štai kokius klausimus. Svarbiausia yra finansiniai aspektai. Ir šiandien, kai daromasi dėl daugiametės finansų programos, Manau, turime sutelkti dėmesį į socialinio fondo klausimą, į pagalbą labiausiai skurstantiems, į globalizacijos fondą. Turime pasirūpinti, kad daugiametėje finansų programoje atsispindėtų socialinis aspektas. Mane labai drąsina parlamento nuomonė, jūsų komiteto pozicija. Yra dar daugybės prestinų klausimų, niekas nebaigta ir mums dar reikės įdėti nemažai energingų pastangų siekiant geriausių įmanomų rezultatų. Ir paskutinis pastebėjimas dėl laisvo judėjimo. Tai yra esminis klausimas. Keturių valstybių laišką atsakė trijų, trijų valstybių atstovai - Cecilija Maustrom ir aš pats ir mes e, patikslinome Kartais valstybės narės mano, kad susiduria su sunkumais, savivalybės sako, kad jos nebegali teikti socialinių paslaugų. Mes turime atskirti vidaus reikalų klausimus, teisės ir tvarkos klausimus, kalbant apie valstybę ar regioną ir darbuotojų teisę į laisvą judėjimą ir teisę dirbti kitoje šalyje. Mes kol kas nematome jokių įrodymų, jokių skaičių tose šalise, keturiose šalyse, kurios, kurių vadovai pasirašė laišką, kokias problemas jos patiria. Ir e, galėčiau tik priminti savo kalbą pasakytą prieš keletą dienų Europos politikos centre. Kalbėjau apie Europos darbo rinką, ir stengiausi atsakyti į šį klausimą ir paminėjau, kaip svarbu yra užtikrinti teisę Europos piliečiams judėti Europoje ir ieškoti darbo vietos kitoje šalyje. Ačiū. Dėkoju, Danuta Jezlovietska, po to ponė Papadoplų. Gerbiamas komisijos nary. Aš dažnai dalyvauju įvairiuose seminaruose, susitikimuose, posėdžiuose Europoje ir labai dažnai sulaukiu kritikos dėl socialinio fondo naudojimo krizės laikotarpiu, dėl to, kaip tas fondas naudojamas. lėšų regis yra pakankamai, bet tik ant popieriaus viskas atrodo gerai. O kai pasižiūrime, kaip praktiškai naudojamos šios lėšos užimtumui skatinti, tai toks naudojimas iš tiesų kelia didelį susirūpinimą. Jaunimo garantijų programa ko gero turėtume galvoti apie jaunimo galimybių programą. Aš pati remiu jaunimo programas. Suomija, kuri yra pasiūliusi jaunimo galimybių programą, daugiausia akcentuoja socialinį šios programos aspektą. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate sėkmingą jaunimo garantijų programos veikimą? Mums visiems yra svarbu, kad su jaunimo užimtumo mm, kad jaunimo užimtumo problemos būtų sprendžiamos kuo veiksmingiau. Taigi norėjau paklausti, ar esate numatę eksante vertinimo e, kriterijus ir, ir kitus būdus iš tiesų nustatyti, ar tinkamai yra naudojamos Europos socialinio fondo lėšos. Visi žinome, kad jaunimo padėtis Ispanijoje yra labai sudėtinga. Norėčiau paklausti štai ko. Kodėl taip atsitinka, kad ne toms programoms, kurios buvo sėkmingos, pavyzdžiui, kaip Erasmus programa, trūksta lėšų, o lėšos nukreipiamos į naujas programas, kurio, e, kurių veiksmingumo ir naudos mes dar nežinome. E, dėkui, toliau. Pone Papadopulo. Ačiū pirmininkė. Klausiausi komisijos nario pasisakymų įvairiomis progomis. Visiškai neseniai parlamente buvo rengiamas susitikimas. Ir aš norėčiau kalbėti apie prarastą kartą, apie prarastą jaunimo kartą pietų Europoje. Galime pažvelgti į nedarbo skaičius Kipre. 14,2 procentai Graikijoje, 27,5 procentai Ispanijoje, 26,7 procentai Ispanijoje, Portugalijoje 17,5 procento kitose šalise. Tokios yra, tokie yra įprastiniai skaičiai. Kalbant apie jaunimą, jaunimo nedarbas Ispanijoje, Graikijoje siekia daugiau kaip 50 procentų ir Kiprė tas skaičius auga. Tai yra uh, dramatiškas jaunimo prašymas, kreipimasis į komisiją, į Barozą, į kitus narius. Visiškai neseniai politikos lyderiai paskelbė karą prieš nedarbą, bet aš esu labai nusivylusi. Aš esu pranešėja, rengiu pranešimą dėl Europos piliečių metų. Kiekvienoje šalyje girdžiu piliečių kalbas apie Europos politinę socialinę krizę, nebėra pasitikėjimo, technokratai priima sprendimus ir savo šalyje turiu pasakyti, kad mano tautiečiai yra pasipiktinę euro grupės sprendimais. Yra mažinamos skolos kitose šalise, o pas musgi sprendimai yra priimti kitokie, o tai žlugdo Europ, mūsų šalies ekonominį modelį mums nebuvo sutikta laiko reformoms įvykdyti ir bankininkystės problemams spręsti. Taigi mano klausimai yra praktinio pobūdžio. Kaip jūs ketinate užtikrinti stiprią socialinę dimensiją 2020 m. strategijai? Kaip jūs ketinate sustabdyti protų nutekėjimo problemą? nes jūs matote, kaip talentingiausi universitetus baigia asmenys išvyksta kitur. Mes norime stiprinti eurės, stiprinti eurės portalą, mes skiriame dėmesio judumui, judumo užtikrinimui. Ar mes tik neraginame pietų Europos jaunimo palikti Europą, nes priimame tokius sprendimus, kurie ragina juos išvykti. Tai tikrai nėra sprendimas Ispanijos, Portugalijos ar Kipro jaunimui. Jie išvyksta į Australiją, į JAV, į Junknę karalystę, į Vokietiją. Tose šalise jie ieško darbo vietų. Tai nėra išeitis. Galiausiai mesgi žlugdome kiekvienos šalies viltis įsivežame asmenis iš trečiųjų šalių, o mūsų išsilavinęs jaunimas išvyksta kitur. Tai tikrai nėra joks sprendimas. Dėkui, Filbenja, po to Sergio Fioto. Ačiū, aš pirmiausia noriu pasakyti, kad jūs sutelkėte dėmesį į teigiamai vykdomas programas savo pasisakymę jūs akcentavote būtent tai. Taip, nustatėte prioritetus ir tikrai mes jums pritarsime dėl šių prioritetinių dalykų. Žinoma, yra keletas išimčių, Danuta paminėjo vieną iš jų, bet žvelgiant plačiau, mums reikia žiūrėti į Europos ekonomikos konkurencingumą E, praėjusį vakarą įsijungiau televizorių ir pamačiau per Britanijos televizijos kanalą kalbantį Barozą. Jis kvietė liberalizuoti darbo rinkas Europoje. Bet jis ragino sušvelninti griežto taupimo politiką. Žinau, kad jis kalbėjo apie tą užimtumo politikos dalį, kuri priklauso valstybių narių kompetencijai ir ragino tas valstybės narės, kurioms reikia daugiausia struktūrinio reformų, vykdyti tokias reformas, kad būtų sumažintas nedarbo lygis tose šalise ir subalansuotas jų nacionalinis biudžetas. Mes dar turime vienerius metus, turime įgyvendinti programas. Jūs minėjote tas programas, tokias kaip nedarbo išmokų mokėjimo išplėtimą iki šešerių mėnesių. Tai yra reformos, kurios prisideda prie darbo rinkos funkcionavimo. Ar yra dar kažko programoje, ką mes galėtume dabar atidėti, teikdami ir matydami, kad tai nepadės pagerinti darbo rinkų funkcionavimo Europoje? ir nepadarys mūsų konkurencingais. Ar yra tokių programų, tokių aspektų, kurie nėra šiuo metu prioritetiniai? Ačiū. Sí, gracias, presidenta. Señor comisario, el, el problema. Sergio Prieto. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijos scenariui. Problema nėra ta kaip jūs ją įvardinote. Problema yra ta, ko mes negalime pasiekti, ko mes negalime padaryti. Aš manau, kad komisija apskritai yra nustumta į šalį. Dabartinė realybė yra tokia rimta. Taip, jūs pristatėte daugybę priemonių, mes galime aptarti visas tas priemonės. Būtų puiku, jeigu tai būtų kadencijos pradžia, bet mes turime vos keletą mėnesių iki kadencijos pabaigos. Aš manau, kad mes turime pasirūpinti, kad komisija ir komisijos narys įtrauktų į teisės aktus socialinius dalykus. Mūsų komitetas tuo ir rūpinasi, tačiau tai iki šiol nėra daroma mes turėtume paske, pateikti ir savo savikritiškų pastabų. Taip, yra numatytos garantijos jaunimui, yra numatytas bandomasis projektas, tai puiku, bet jūs, regis, nesuprantate, kiek daug nusivylimų, nevilties yra kai kuriuose valstybėse narėse tarp jaunimo buvo padarytas skelbimas dėl restruktūrizavimo ir tai buvo padaryta visai neseniai, kodėlgi anksčiau toks sprendimas nebuvo priimtas. Dabar mes žinome, apie ką kalbame, kalbėdami apie garantijas jaunimui. Tie 6 milijardai eurų, vis tik tai kaip jie bus panaudoti, ar jie taps užstatu Europos bendrovėms. Taigi mes norėtume žinoti, ką komisija ketina padaryti per ateinančius kelis likusius mėnesius. Mes norėtume, kad būtų numatyti prioritetai, kad būtų nustatyta strategija. Aš labai nerimauju dėl Europos pinigų sąjungos socialinio ramščio, nes jeigu mums dabar to nepavyks padaryti, Ateityje šis darbas taps dar sunkesnis. Dar turiu 30 sekundžių ir komisarė e, mane neramina Europos semestro filosofija. Jūs sakėte, kad skirsite dėmesį deramiems užimtumo planams, bet komisija yra pateikusi rekomendacijas valstybėms narėms ir mes nematome, kad tose rekomendacijose būtų tokių patarimų nurodyta. Pirmininkė, atsiprašau, bet turiu jūs nutraukti. Pirmininkė, prašau kolegos. Dabar kalbės Evelyn Regner ir Malika Banarap. Joms dabar suteiksiu galimybę kalbėti jų gimtają kalbą. Komisija nusprendė likti ilgiau šiame posėdėje, taigi mes šiek tiek pratesime posėdį. Paskutiniai pasisakantieji kalbės anglų kalba. Dabar ponė Regner, daugiau e, nebeįtrauksiu nei vieno norinčio pasisakyti į sąrašą. Ačiū ponė pirmininkė, komisarė. Aš žinau, kad komisija nėra visagalė. galė bet komisija gali užtikrinti institucinį socialinį dialogą. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs ir kolegija planuojate daryti, kad socialinių partnerių tinklas būtų už, išsaugotas. Aš kalbu čia ne tik apie susitarimą kirpėjams, bet ir kitų profesijų atstovams mums reikalinga užtikrinti profesijų atstovų apsaugą. Komisija bando suderinti, apjungti įvairias tradicijas, siekdama bendrų tikslų E, valstybės narės dabar pamina tai, kas yra pasiekta. Komisija turi pasirūpinti, kad tokie sustarimai būtų apsaugoti ir būtų vykdomi. Taigi norėčiau sužinoti, ką komisija daro, kad apsaugotų šios labai svarbius instrumentus. Dėkuoju dabar Malika Banarabatų. Ačiū. Pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmas mano klausimas - socialiniai rodikliai ir rezultatų suvestinė. Mums yra reikalingos tinkamos strategijos, mes jas turime, tačiau mums stinga rodiklių, indikatorių, kurie padėtų mums tinkamai, deramai išanalizuoti padėtį. Aš čia kalbu apie socialinius klausimus, apie jaunimo mokymą ir taip toliau. Antras mano klausimas. Uh, Jūs kalbėjote apie darbo vietas sveikatos priežiūros srityje. Prancūzijoje tai yra vienas iš prioritetų. Mums stinga Prancūzijoje medicinos personalo, ypač gydytojų padėtis yra bloga. Mes kūrėme dviejopą sistemą gydytojus, kurie turi teisės, taip pat na, vietinius gydytojus ir gydytojus, kurie yra apmokyti užsienyje. Taigi, kaip mes ketiname spręsti šią problemą, tai yra rimtas klausimas, keliantis didelį susirūpinimą, kaip būtų galima jį išspręsti. Ir paskutinis mano klausimas - jaunimo judumo klausimas. Ne tik magistro diplomų siekiančių jaunimo, jaunų studentų judumo klausimas, bet apskritai jaunimo, jaunuolių judumo klausimas. Kartais kyla kalbiniai, kalbiniai barjerai, kaipgi užtikrinti, kad jaunimas galės judėti po Europą, net tais atvejais, kai jie nėra universiteto studentai. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, kuris pasisakys, jo kalba bus verčiama, po to kalbės Harkenberis ir Kornelysen. Komisaras. Would... Uh, Iš tikrųjų, labai daug laiko prireiktų atsakyti į visus klausimus. Buvo užduoti keliai klausimai apie socialinį fondą. Ir norėčiau patikinti, kad krizės laikotarpiu socialinis fondas buvo labai naudingas ir lankstus, tai buvo gera priemonė. Kaip žinote, kalbant apie jaunimo žimtomo iniciatyvą, buvo skirta 16 milijardų eurų ir labai dažnai tuo tikslu, kad reikia kovoti su jaunimo nedarbu buvo atliktas perprogramavimas iš RDF. Lankiausi Latvijoje, kur šios problemos yra labai didelės, tačiau ištekliai buvo pervesti iš RDF į SF. Krizės laikotarpiu pasikeitė ir bendro finansavimo nuostatos, kad būtų galima padėti toms šalims, kuriuoms reikalinga pagalba, kad jos galėtų geriau pasinaudoti Europos socialinių fondų ir vienoje šalyje, būtent Graikijoje, labai pas, padėjau darbo grupiai, nes jie dirbo kartu su vyriausybė, aiškinosi, kokiems klausimams reikalinga parama ir kaip ją būtų galima teikti iš socialinio fondo. Ir visos tos pastangos padėjo e, greitai skirti lėšas iš Europos socialinio fondo įvairioms šalims. Norėčiau paminėti Rumuniją Joje buvo problemų, bet beveik visose kitose šalyse buvo pasiekta puikių rezultatų ir buvo užtikrinta gera kokybė. Mm, šioje srityje buvo padaryta labai nedaug klaidų, kalbant apie finansavimą iš Europos socialinio fondo. Ir tai labai svarbu, kalbant ne tik apie tas šalis, bet svarbu ir mums, Europos Sąjungoje, nes mes galėjome parodyti, kad tai yra labai svarbios finansinės priemonės ir kad reikia užtikrinti e, saugų voką ateičiai. Ir šis fondas yra esminė priemonė įgyvendinant jaunimo garantijų programą. Ir būtent todėl norėčiau pasakyti ir nekartą galėčiau pakartoti, kad vasario mėnesį buvo parengta ta priemonė dėl 6 milijardų eurų ir tai buvo tik papildoma suma. Ir, kaip suprantu, vis dar galima kalbėti apie šiuos parametrus, apie amžių ir kitus dalykus, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad reikia, kad šie 6 milijardai pad pakeistų situaciją. Kalbant į ESF išteklius ir nacionalinius išteklius, galima pasakyti, kad jų nepakanka ir mm, Ispanijai, Graikijai bus skirta lėšų, e, gal dar Italijos e, pietiniai daliai ir Portugalijai, nes jaunimo nedarbas yra daug didesnio lygmenšiuose šalyse. valstybių narių atsakomybė taip pat turi būti užtikrinta. Vasario mėnesį buvo patvirtintos rekomendacijos po labai intensyvių diskusijų, netgi kalėdinių laikotarpių. Buvo aptarti visi jaunimų garantijų sistemos parametrai, nes buvo siekiama užtikrinti, kad tai, dėl ko bus susitarta, būtų praktiškai įgyvendinta vietoje. Nuo to laiko mes pradėjome valstybinių darbo biržų bendradarbiavimą, kad jos galėtų keisti patirtimi, žiniomis ir ne tik Pietų Europoje, bet ir Slovakijoje, kur didelis jaunimo nedarbas buvo siekiama stiprinti darbo biržas, kad jos atliktų svarbiausią vaidmenį, siekdami užtikrinti jaunimų garantijų programą, įtraukdami visus suinteresuotus partnerius ir jaunimą ir socialinius partnerius ir darbdavius. Taigi šis programa yra stiprinama E, e, yra įvairių išteklių šaltinių ir nacionaliniai ištekliai, ir ESF, ir jaunimo programos. Net Europos investicijų bankas suprato, kad irgi gali prisidėti sprendžiant šį klausimą, pavyzdžiui, teikdami paskolas toms įmonėms, kurios įdarbina jaunimą. Ir tai yra labai svarbus pokyčiai ir norėčiau tik pasidžiaugti, uh, kad ši savaitė ypač svarbi, nes turime naują draugą, žinote apie ką kalbu, ir tai pana Šoibleris. Pana Šoibleris pasakė labai svarbę kalbą. Esu įsitikinęs, kad ta kalba ne tik retorinė, kad joje yra nurodyti konkretūs veiksmai, nes viena vertus buvo kalbama apie susirūpinimą jaunimo nedarbo, kita vertus buvo kalbama apie biudžetą ir EGF ir socialinis fondas gali prisidėti. Ir Ponas von der Leyen taip pat išreiškė susirūpinimą jaunimo nedarbo ir skurdo ir norėtume, kad sprendimai, kurie priimami dėl Europos pinigų sąjungos ir bankų sąjungos, e, būtų įgyvendinami priešingų atveju, neliks pasitikėjimo tomis naujomis priemonėmis. Pona Šoibleris atlieka svarbiausią vaidmenį krizės laikotarpiu, siekiant kovoti su krize e, Kipre ypač. Ir dabar pereinu prie ponos, ponios Papadopol užduoto klausimo dėl judumo. Visiškai jums pritariu, tik norėčiau dar pabrėžti, kad galėtumėte perskaityti mano kalbą, kurią pasakiau antradienį, nes joje labai išsamei atsakiau tuos klausimus, nes man buvo skirta daugiau laiko nei čia. Tačiau tiesa, kad negalime daryti prielaidos, kad jaunimo judumas ir lankstumas išspręs visas Europos pinigų sąjungos ir disbalanso problemas. Mums reikalinga tikras, so, tikras socialinis matmuo Europos pinigų sąjungoje. Ir vienas iš pirmųjų žingsnių, kurį galime padaryti, tai remdamiesi dabartiniais teisės aktais, kadangi turime tai daryti, tai kalbėti apie užimtumo ir socialinių rodiklių e, rezultatus. Nes ir ir parlamentai, ir ministrai turi laiku nustatyti pusiausvyros toką šioje srityje ir imtis atitinkamų veiksmų. Suprantama, reikalingas ir tikras fiskalinių pajėgumų stiprinimas. Bet dėje šios diskusijos iki vasaros pradž... atostogų pradžios e, dar nevyks, tačiau mes turime užtikrinti tokias galimybės kuo greičiau ir tai turi padaryti ir esami ir būsimi mūsų draugai. Tikrai valstybės narės turi atlikti daugiau, didindamo savo konkurencingumą. E, ponas Benien uždavė klausimą, norėčiau pasakyti, kad taryba spręs, priims sprendimus dėl teisės aktų ir patikrins reglament, Europos ekonomikos reglamentavimo bazės veikimą. Mes atliekame konstruktyvų vaidmenį šiuo klausimu, bet ta prasme, kad turime užtikrinti tai, kad kas pasiteisino, neturi būti nuvertinta nes ir, yra ir krizė, ir kai kurios valstybės narės turi konkuren, su konkurencingumu susijusių problemų. Ir kaip buvo pabrėžta vakar, svarbiausias klausimas yra užtikrinti finansavimą įmonėms ir ekonomikai, kad būtų daromos investicijos, kad jos būtų remiamos. Ir kartai šie klausimai yra pražiūrimi ir greitai šokama prie kitų klausimų o tai yra teisės aktai socialinėje srityje, dažnai jungtinėje karalystėje taip nutinka. Ir tai yra toks e, skubotas kelias, kuriam aš asmeniškai nepritariu. Manau, kad mums reikia surasti rimtas krizės priežastis ir išteiškinti, kokie sprendimai padėtų jas įveikti. Socialinis dialogas esminė šio klausimo. Buvo parengta ataskaita tuo klausimu, kurioje yra rašoma apie žalą, kurią krizė padarė socialiniam dialogui, ypač kai kuriuose regionuose, vadinamuose programinėse šalyse. Kita mėnesį vykstu į Atenus. Ir šis vizitas bus susijęs su bendromis pastangomis su Tarptautinė darbo organizacija, siekiant atkurti socialinį dialogą ir nustatyti, kokį vaidmenį jis galėtų atlikti ateityje. Nes negalime leisti toms šalims, kurios patiria socialinių sankumų, mm, iškristi iš ES socialinio žemėlapio. Ačiū Jums komisijos nariai. Kalbant apie rodiklius, norėčiau pasakyti, kad po išsamių diskusijų šiame komitete mes galėjome paminėti tas kobot rezultatus mūsų rezoliucijoje, kuri bus svarstoma birželio mėnesio plenarinėje sesijoje dėl socialinių investicijų paketo. Taip pat norėtume Jums pasakyti, kad šiandien dėl šio dokumento balsavome šiame komitete. Dabar suteiksiu žodį trims paskutiniams pranešėms. Toliau posėdis vyksta anglų kalba. Um, it, it is very heartening to hear you say